Ponas Prisikalit Altaja. Jis yra iš Irako Respublikos atstovų rūmų. Norėčiau pasakyti, kad Irako daroma pažanga saugumo, saugos rytyje, teisinės valstybės kūrimo rytyje yra tikrai nemaža. Ja liudyje sausio mėnesį vykę rinkimai Tikiuosi, kad sunkumai greitai bus e, įveikti ir tie sunkus metai, kuriuos išgyveno ši šalis, liks praeitįje. Ir, ir ES ir šis parlamentas visada e, jūs rems, kad galėtumėte stiprinti taiką, demokratiją ir stabilumą. Visus tuos dalykus, kurių Irakas, kaip bet kuri kita pasaulio šalis, trokšta ir tikiuosi, kad tie susitikimai, kurie vyksta čia, šiame parlamente, bus rezultatyvūs ir kad jūsų viešnagė čia jums padės dar sustiprinti parlamentinius ryšius. Dabar kitas balsavimas, antrasis svarstymas, tai yra tarybos pozicija bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susiekimo ir